Ir šiandienos darbo tvarkėje pirmas punktas yra Matijas pranešimas dėl ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo. That... Kiek suprantu, ne visi norite pasilikti salėje, klausytis diskusijų. Taigi <coughs> norėčiau jūsų paprašyti išeiti iš salės, kuo galima greičiau ir nesikalbėti salėje, mėly kolegos. Ar dėl vedimo tvarkos kažką norite pasakyti? Dėl vedimo tvarkos. Prašau. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė. Aš pasinaudosiu jūsų kvietimu pasilikti šioje salėje, gerbiamas pirmininkė. Jūs sakėte, kad jūs turėtumėte vis dėlto pasižvalgyti ir į kairę, ir į dešinę, ne vien tik žiūrėti tiesiai į priekį. Aš tai čia mojavau baltą kortelę, bet manęs niekas nematė. Vis dėlto aš tikiuosi, kad ateityje jūs kartai žvilgtelsite ir um, į šalį aš uh, norėsiu pasisakyti. Ačiū labai. Tikrai turėsiu tai omenyje, ponios ir ponai. Kągi, Pradėkime diskusijas ir kviečiu pirmiausia pranešėją ponę Ma Marisa Matijas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už tai, kad taip puikiai su manimi bendradarbiavo rengiant šį pranešimą. Ypatingai esu dėkinga dėl to, kad pranešimą rengti reikėjo sudėtingų metų, buvo vasaros atostogos ir vis tiek daugelis kolegų norėjo prisidėti rengiant kompromisus. Taip pat norėčiau padėkoti ir nuomonių referentams, kadangi jų indėlis irgi buvo labai vertingas. Mes atsižvelgėme į jų nuomonės galutinėme tekste. Prieš perėdama prie pranešimo turinio norėčiau taip pat ypatingai padėkoti ir dviems dviejų komitetų personalo nariams, kurie man padėjo rengti pranešimą rūpjūčio mėnesį. Komisija e, paskelbė bendrą pagrindą moksliniams tyrimams inovacijoms e, nuo 13 iki 20 metų ir turėsime e, galimybę nekart apie tai pakalbėti ir kalbėjome anksčiau ir su komisare. Taigi aš manau, kad atsiveria galimybė sustiprinti mokslinius tyrimus ir plėtrą Europos Sąjungoje. Tačiau dažnai bendras mokslinio tyrimų ir plėtros pagrindas neturi būti tik tai atskirų dalių dėlionė. Svarbus yra visas darinys, o ne atskiri jo elementai. Siekiant inovacijų, konkurencingumo, vykdant mokslinių tyrimų programas, neturime bendros visą priepiančios strategijos ir tokia strategija būtų įmanoma tik tuo met, jeigu turėtumėme aiškius tikslus. Taigi dėl to iš pat pradžių aš ir bandžiau apibrėžti, kokie yra pagrindiniai šios srities tikslai. Ištekliai turėtų būti skiriami trims pagrindiniams tikslams. Visų pirma, sustiprinti gebėjimus. Europos mokslininkai vykdo labai vertingus mokslinius tyrimus. Ir mes turime pasirūpinti, kad jie galėtų pasikliauti tinkamomis infrastruktūromis. Tai turėtų būti investicijų prioritetas. Antrasis tikslas yra bendradarbiavimo potencialas mokslinio tyrimų srityje. Tai yra vienas ryčių, kur esame pasiekę pačių sėkmingiausių rezultatų. Negalime leisti, kad tokie dalykai kaip socialiniai mokslai būtų nustumiami, nes be, be jų nebus inovacijų. Uh, ir nežinosime, e, kaip keičiasi mūsų visuomenė, kuriai skiriame tas inovacijas. Trečias dalykas. Reikia mokslinis tyrimus ir plėtrą pasitelkti bendram labui. Ir tik aiškių tikslų pagrindų įmanomas bendras, bendra strategija, kuri būtų vertinga visiems, tam, kad moksliniai tyrimai ir plėtra suvaidintų esminį vaidmenį leidžiant mums išbristi iš ekonominės ir finansinės krizės. Dėl to aš peržvelgiau struktūrinius fondus, kitus europinius fondus ir čia irgi reikalinga atitinkama konvergencija tam, kad būtų sukūriamos padorios darbo sąlygos mokslininkams Europoje. Turime pasirūpinti, kad moksliniai tyrimai plėtra būtų tink, tinkamai įgyvendinama. Ir mokslininkai neturi būti biurokratijos e, bandomaisiais triušiais. Aš pati anksčiau dirbau mokslininkė ir e, turime siekti geresnių rezultatų. Konkurencija neturėtų reikšti vien tik to, kad viską paima tas, kuris nugali, tas, kuris laimi. Svarbu sukurti vienodas darbo sąlygas. Mums reikalinga sveika konkurencija, konkurencija, kuris skatina konvergenciją, sanglaudą tam, kad Europa taptų kompetencijų zona. Ačiū. Labai ačiū, mėla kolegė. Na, o dabar norėčiau pasisakyti komisijos vardu. Gerbiama komisarė Gogen Kūrin, prašom. Ačiū pirmininkė, mėly draugai. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir kreiptis į Jūs prieš vykstant balsavimui rytoj dėl žaliosios knygos susijusios su ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimu. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Matijas už šią puikią ataskaitą. Ji pasirodė tikrai labai laiku. Šiame dokumente yra uh, išanalizuotas komisijos pasiūlymas dėl 2020 metų horizonto paketo. E, Europos parlamentas visą laiką buvo susidomėjęs būsimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą. Na ir mes jums pateiksime pasiūlymus ir dėl Horizon 2020. E, ši programa bus susijusi su nauja finansinė perspektyva, kuri, prasidė, kuri prasidės nuo 2013 metų. Birželio 29 dieną buvo patvirtinta nauja finansinė perspektyva ir pagal ją buvo paskirta 80 milijonų milijardų eurų būtent šiai programai. Ji yra skirta e, darbo vietų kūrimui. Uh, mes suteikiame prioritetus investicijoms. Investavimas e, šioje srityje užtikrina darbo vietų atsiradimą ateityje. Komisija pademonstravo savo ryštingus įsipareigojimus e, įgyvendinti 2020 m. strategijos tikslus. Horizon 2020 tikslas yra um, panaudoti prasmingiau lėšas ir Taip pat mes jau esame pateikę žalėje knygą šių metų pradžioje ir paaiškėjo, kaip mes iš tikrųjų galime pasiekti savo tikslus. Taip pat mes gavome daugiau kaip 1300 atsiliepimų internetu. Taip pat buvo parengta ir 750 konsoliduotų pozicijų dokumentų. Aš norėčiau padėkoti ir Europos parlamento nariams, kurie dalyvavo birželio mėnesį vykusiose konsultacijose. Tai buvo puikus būdas pademonstruoti visoms interesuotoms pusėms, kad ES bendradarbiauja siekdamas tų pačių politikos tikslų. Man atrodo, kad e, jūsų e, pranešimo tikslai atspindi tuos, kurie buvo suformuoti konsultacijų procese. Mes sutarėme dėl to, kam turėtų būti skirtas daugiau, didžiausias finansavimas. Aš norėčiau pasinaudoti kai kuriais jūsų pasiūlymais dėl Horizon 2020 programos. Be abejo, aš labai džiaugiuosi ir jūsų parama e, bendram strateginiui pagrindui o būtent, kad reikia skirti daugiau dėmesio moksliniam tyrimam ir in inovacijoms. Kompetencijų siekimas, meistriškumo siekimas yra vienas iš svarbiausių tikslų. Taip pat reikėtų uh, skirti daugiau dėmesio tiems regionams ir šalims, kurie šiuo metu gauna mažesnį finansavimą. Iš tikrųjų, mokslininkai turėtų turėti daugiau laiko savo darbui, neturėtų jo švaistyti administraciniams reikalams. Tai yra irgi vienas iš svarbių mūsų tikslų. Vis dėlto turime užtikrinti ir programos nuoseklumą, testinumą. Čia norėčiau pabrėžti bendradarbiavimą tarp mokslininkų. Mes džiaugiamės tuo, kad Jūs e, irgi kalbate apie tai, kad reikia atsižvelgti tokius iššūkius, su kuriais dabar susiduria visuomenė, tai yra klimato kaita, sveikata, energija ir taip toliau. Na ir galiausiai aš labai džiaugiuosi, kad jūsų pranešime e, kalbame ir apie tos tikslus, kurie paminėti Kavaljo pranešime, Markis pranešime ir taip pat e, dar kitame Europos parlamento pranešime. Komisija mano, kad iš tikrųjų Europos parlamento parengti pranešimai yra nuseklus, tarpusavėje suderinami ir jie mums tikrai labai padėjo rengiant pasiūlymą dėl Horizon 2020 programos. Ačiū. Ačiū, ponė komisijos narė. Ir atsiprašau e, jūsų, kad man nepavyko teisingai ištarti jūsų vardo, kuris kita vertus nėra lengvas. Toliau ponas Karl Haglund, e, biudžeto komiteto vardu. Ačiū pirmininkė. Mes pritarėme šio pranešimo išvadoms. Biudžeto komitetas taip pat yra labai teigiamai nusiteikęs. Mes balsuosime už, kai vyks balsavimas rytoj. Tikrai mes džiaugiamės tuo pasiūlymų paketu, kurį minėjo komisarė. Europos investicijų bankas taip pat ketina prisidėti prie šios programos, dėl to galima planuoti toli ateitį, mes to tikrai džiaugiamės. Antra vertus, reikėtų daryti skirtumą tarp stipendijų ir kreditų. Reikėtų pasirūpinti tuo, kad šie dalykai nebūtų suplakti į vieną. Toliau strategija 2020. Mes visi kuo puikiausiai žinome, kad neturėsime um, daug lėšų investicijoms, moksliniams tyrimams, busimąją finansinę perspektyvą, taigi reikės pasinaudoti ir struktūrinių fondų lėšomis. Jeigu tai nebus padaryta, tai rizikame, kad situacija nelabai pasikeis. Ačiū. Ačiū. Pone Lara Komi, vidaus rinkos vartotojų apsaugos komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu daugeliu dalykų, kurie buvo pasakyti daug ką reiks atsižvelgti. Mokslinių tyrimų inovacijų programos turi būti derinamos, sanglaudos fondas turi būti panaudotas tam, kad būtų sustiprintos e, vietos regionės valdžios institucijų funkcijos. Ir taip pat reikalingas lankstumas tam, kad būtų atnaujinti programų tikslai. Taip pat e, reikia paremti smulkesnės įmonės jaunimą, moteris, e, verslininkus ir taip pat sukurti atitinkamus standartus. Ir aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į vieną pasiūlymą e, inovacijų voucherius. Bendroje strateginėje programoje reikia įdėkti principą, pagal kurį būtų įmonėms įmanoma įsijungti į mokslinius tyrimus pagal atitinkamus voucherius. Tokiu būdu įvairūs centrai universitetai galėtų dalyvauti mokslinio tyrimų darbuose. Ačiū. Pone Vinklerio nėra. Ponas Giovanni Levija. Grazie, prezidente. A nome della komisione. Ačiū, pirmininkė. Komiteto vardu, Žemės ūkio komiteto vardu, Kaimo plėtros komiteto vardu, mes irgi norėjome pabrėžti, kokie svarbus yra moksliniai tyrimai visai žemės ūkio produkcijai, ne vien dėl to, kad na, moksliniai tyrimai yra svarbus laboratorijose. Labai svarbu, kad tie tyrimai pavirstų konkrečiais rezultatais. Ir mes manome, kad svarbu akcentuoti, jog moksliniai tyrimai turi surasti pasaulio piliečiams atsakymus įvairius pasaulio piliečių klausimus. 70 procentų maisto, maisto poreikių išryškės 2050 metais, dėl to reikalinga surakti atsakymus į šios klausimus mokslinių tyrimų dėka. Turime sugebėti dirbti ir gyventi švarioje aplinkoje. Dėl to reikia gamybos didinimą sieti su aplinkosauginiais tikslais ir mažinti CO2 emisijas. E, Ačiū. Joanis Tukalas žuvinkystės komiteto vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš esu pakaitinis narys žuvininkystės komitete ir atstovauju kolegą Valenciją, kuris dėja negalėjo atvykti į šios dienos plenarinę sesiją. Turiu pasakyti, kad pranešimas yra labai svarbus ES mokslinio tyrimų ir inovacijų politikai, nes Čia kalbama apie tai, kaip galima prasmingiau panaudoti lėšas, tikslingiau. Ir taip pat kalbama apie tai, kur būtų tikslingiausia investuoti. Deja, valstybės narės dar toli nuo tikslo skirti 3 procentus BVP moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. Ir būtent dėl to formuojasi dviejų greičių Europą. Kai kalbame apie mokslinius tyrimus, tai reikia turėti omeny ne vien tik mokslinius tyrimus aukštųjų technologijų srityje, bet taip pat reikia nepamiršti ir mokslinių tyrimų žuvininkystės sektorija. Būtent čia moksliniai tyrimai labai nukenčia, tačiau būtent žuvininkystės sektorius mokslinių tyrimų dėka gali tapti labai konkurencingas. Ačiū. Spomniau pan, pana Jaroslavą. Dėkoju kadangi jūs paminėjote kolegą Valencę, kuris negalėjo atvykti šiandien į posėdį. Aš norėčiau informuoti kolegas, kad aš buvau nuvykęs aplankyti jo į ligoninę šeštadienį. Ir jis pranešė, kad jis yra tvirtai įsitikinęs, kad galės vėl prie mūsų prisijungti Vasario mėnesį arba vėliausiai kovą jis ši, siunčia kuo šilčiausius linkėjimus visiems Europos parlamento nariams. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį kitam kalbėtojui. Tai yra pane Antigoni Papadopulų. Ačiū. Pirmininkė. Aš atstovauju moterų reikalų komitetą. Ir mes manome, kad iš tikrųjų reikėtų labai skatinti moterų verslumą. Aš manau, kad būtent apie tai šalia mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros reikėtų kalbėti strategijoje 2020. Moteris vis dar yra prastesnė padėtyje negu kad vyrai. Jos dažnai e, kenčia e, dėl diskriminacijos. Ir aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų skirti e, daugiau dėmesio lygioms vyrų ir moterų teisėms, taip pat ir vykstant mokslinio tyrimus. Reikėtų daryti viską, kad ir moteris daugiau dalyvautų mokslinėse programuose, kad jos dažniau važiuotų ir į kitas šalis, ten dirbti mokslinį darbą. Taigi mes prašome, kad būtų daugiau atsižvelgta į lyčių aspektą šioje naujoje programoje. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės kalbėtojai frakcijų vardu. Visų pirma, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Ponė Kar... Marija Degras Karvajo. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Uh, Norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją Marisą Matieš puikiai padirbėjus, taip pat už tai, kad ji sėkmingai konstruktyviai bendradarbiavo su kitomis politinėmis frakcijomis. Mano frakcija džiaugiasi tuo, kad jos pateikti pasiūlymai buvo įtraukti į pranešimą, ypač dėl, kita, dėl kito pagrindų programos biudžeto, struktūrinių fondų lėšų koordinavimo. Taip pat siūlymai dėl to, kaip skatinti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą, jų darbą draugės su jaunais mokslininkais. Visi šie e, postumiai yra labai svarbus, užtikrinant darbo vietų kūrimą Europoje. Ir todėl būtina padidinti lėšas šiai sričiai bendrame ES biudžete, o tai reikštų, kad reiktų padidinti pagrindų programai skiriamas lėšas bei atskiriems sektoriams numatytą finansavimą. Pagrindinis programos tikslas skatinti e, kompetencijų e, tobulinimą. Taip pat Bet tai būtina, kad, kad to pasiektume, būtina skatinti mokslininkų ir tyriejų aktyvų darbą, suteikti, sudaryti sąlygas jiems dirbti mažose ir vidutinėse įmonėse. Tai yra kelias vedantis link kompetencijų kūrimo. Mums reikia sukurti verslui palankų klimatą. Būtent todėl reikia užsitikrinti verslo dalyvavimą. Jaunųjų, e, jaunimo nedarbas ES yra didžiulė rykštė ir e, problema, todėl tos, ir tos programos padėtų mums išspręsti šią problemą. Uh, būtina, kad visi dalyvaujantys šiame darbe sutartų skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas Europoje. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui, e, poniai Hercog pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė. Aš norėčiau padėkoti e, mūsų kolegijai už tikrai puikų darbą. Mes manome, kad iš tikrųjų reikėtų susitelkti ties strateginiais tikslais ir aš norėčiau pasakyti, kokie yra tikslai svarbiausi socialdemokratų frakcijos akimis. Iš viso turėsime 80 milijardų eurų ir šias lėšas turėtumėm vertinti kaip investicijas, o ne tiesiog šiaip kaip pinigus. Iš tikrųjų, tuos 80 milijardų eurų galima labai padauginti, jos prasmingai investavus. tarp programos 2000, tarp strategijos 2020 tikslų turėtumėm įtraukti ir tokius tikslus kaip e, žaliųjų technologijų, tarkim, skatinimas investicijos būtent šioje srityje. Taip pat reikėtų prasmingai valdyti žmogiškuosius išteklius. Turėtumėm daryti viską, ką tik galime, kad mūsų e, mokslininkai neturėtų keliauti į šiaurę nuo Pirėnų ar į rytus nuo Oderio upės. E, mokslininkai turėtų turėti galimybę dirbti savo šalyje ir būtent ten atskleisti savo talentą. Mums reikia ir naujos pramonės politikos. Joje turėtumėm panaudoti inovacijas. Na ir taip pat reikėtų užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp įvairių suinteresuotų pusių. Ačiū. Ačiū. Atrodo, kad ponios sek nėra, todėl dabar suteikiu žodį vienai minutiai poniai Svinburn. Mums reikia pasaulinio masto mokslinių tyrimų finansavimo uh, kad taip skatintumėme konkurencingumo augimą ES. Bet dažnai verslovės skundžiasi viena kitą prieštaraujančią politiką ES. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie e, gyvųjų lastelių panaudojimą farmacijos pramonėje, kurios būtų e, labai gera technologija, e, pakaitalas bandymams su gyvūnais, tačiau vienodas taisyklės turi patvirtinti visos 27 narės. Neseniai mane kreipėsi e, viena organizacija, kuri mano, kad ES geriau galėtų būti koordinuojama politika, e, pavyzdžiui, kuriant duomenų centrą medicininių tyrimų srityje. Reikalinga sąveika tarp svarbiausių pramonės veikėjų ES bei akademinių institucijų. Tai turėtų tapti įprastų dalykų norma, kad moksliniai tyrimai ES būtų pasaulinio ligmens, mes turime išlikti konkurencingi ir e, taip pat nepamiršti, kad tai reikia užtikrinti e, partnerių peržiūrą tokioje srityje. Ačiū. Dabar pusantros minutės suteikiu žodį ponui Lamberts. Labas vakaras, ponė komisijos narė. Norėčiame draugė su jumis pasidžiaugti tuo, ko mums pavyko pasiekti, baigiant svarstyti biudžeto projektą. E, mums parlamente pavyko pasiekti, kad būtų susupaprastintos kai kurios taisyklės. Mes bendrai sutarėme, kad reikia e, tokios mokslinių tyrimų politikos ES, kuri užtikrintų rezultatus kas mums labiausiai rūpi. Kalbant visų apie, apie supaprastinimo tikslą, mums atrodo savaime suprantama, kad administracijai, komisijai irgi yra aišku, kad procedūras reikia supaprastinti. Tačiau moksliniams tyrimams, mokslininkams, e, organizacijoms, kurio, kurios teikia paraiškas komisijoje, tai taip pat turi būti, visos procedūros turi būti supaprastintos norime, kad būtų ta orientacija būtų labai aiškiai išdėstyta. Dar vienas svarbus dalykas. Be abejo, reikia e, siekti konkrečių rezultatų, užtikrinti, kad moksliniai tyrimai būtų pritaikomi rinkoje ir me, be abejo Europa gali, dar čia dar turi padaryti nemažai pažangos ir čia turime kalbėti visą pasiūlymų paketą dėl mokslinių tyrimų ir inovacijos. Ir mes turime gyvendinti tą politiką per privačias e, viešojo sektoriaus partnerystės, bei taip pat teikti e, prioritetą toms įmonėms, kurios turi galimybę investuoti į šią sritį. Turime vengti tokios situacijos, kuomet įmonės galinčios investuoti mokslinius tyrimus nėra drąsinamos, skatinamos to daryti. Ačiū. Grazie, la parola all'onor. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu poniai Hanan. Ponui Hanan. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga nepavyko įgyvendinti Lisabonos strategijos, tačiau <clears throat> reikia užtikrinti, kuo galima konkurencingesnį konkurencingesnė rinka ES. Lisabono strategijoje būtent ir buvo apibriežti tie tikslai. 2010 metais e, investicijos į inovacijas ir mokslinis tyrimus Kinijoje buvo smarkiai didesnės nei Europos Sąjungoje, didesnės nei Europos Sąjungoje ir Amerikoje kartu paėmus. Pavyzdžiui, oro erdvės kosmoso sektoriuje Prancūzija, Vokietija prisima neblogai savo atsakomybės, investuoja, e, tačiau nesilaiko tam tikrų konkurencijos e, reikalavimų. konkurencija mokslinių tyrimų srityje reiškia, kad kai kurie regionai dėl to nukenčia ES. Ir aišku, reikia išsiaiškinti, kokie yra šios situacijos padariniai ir priežastys. Būtent trūksta viešųjų investicijų mokslinius, į mokslinius tyrimus, taip pat finansų rinka nėra tinkamai suorganiz, su, suorganizuota ir dėl to mokslininkai, inžinieriai nesijaučia saugiai, jie negauna pakankamų uh, atlyginimų, o tuo tarpu finansininkai įvairūs spekuliantai gauna didžiausius atlyginimus už tai, kad faktiškai tam tikrais atvejais netgi vykdo nusikaltimus. Taigi svarbu, kad kuo greičiau būtų imtasi veiksmų, e, siekiant užtikrinti geresnius rezultatus mokslo tyrimų ir plėtros rytyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Ponas Paška, vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisarė, žaliosios knygos paskelbimas leido mums susipažinti, kokia yra komisijos vizija apie naująją strateginį mokslinio tyrimų inovacijų finansavimą po 2013 metų. Bet kokia investicija į mokslinis tyrimus ir inovaciją ES valstybėse narėse investicijos apskritai sudaro apie 1 procentą nuo BVP. Ir tai reiškia, kad atsiliekame nuo pačių stipriausių ekonominių partnerių. Na, o politika, ir, politiko irgi nematome pasikeitimų. Tai reiškia, kad dabartinė sistema turi būti pertvarkoma, na, o moksliniai tyrimai, inovacijos turi būti skatinami. Yra nemažai pasiūlymų. Šiame, šioje knygoje yra ir pranešėjos trijų lygmenų e, pasiūlymas bandant atsikratyti įvairių barjerų, kliūčių, su kuriomis susiduria smulkios vidutinės įmonės, gaudamos finans, kai, kai reikia gauti finansavimą moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Taip pat reikia pasirūpinti, kad kūrybingi žmonės nebūtų atgrasomi biurokratinių kliūčių. Išradimai taip pat turi virsti, kuo galima greičiau realiais produktais. Ir bet kokios mokslinio tyrimų skatinimo prie, priemonės ES turi būti vykdomos kuo galima greičiau, nes mes smarkiai ir nepateisinamai atsiliekame nuo savo partnerių. Ačiū. Grazie, la parola all'onore. Labai ačiū. Toliau žodis kolegai Royal dvi minutės. Ačiū pirmininkė, mėla komisarė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegijai Matijas už šį pranešimą, taip pat ačiū ir ankstesniems pranešėjams Karvalijų, Markis ir taip toliau. Iš tikrųjų labai svarbu priimti ne vien tik politinius sprendimus, bet ir parodyti, kad mes iš tikrųjų rimtai vertiname mokslinis tyrimus ir inovacijas, nes būtent tai yra ES ateitis. Aš esu labai dėkingas už tai, kad biudžeto komiteto atstovas kalbėjo apie tai, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą mes netrukus turėsime pademonstruoti, ar turime jėgų suteikti tinkamą finansavimą būtent moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Kokia bus Europos ateitis? Visa tai priklausys nuo būtent mokslinių tyrimų ir inovacijų. Reikės apčiuopiamų faktų. Antra, mes patys ko gero nieko nepadarysim. Uh, jeigu nepanaudosime lėšų prasmingai. Reikėtų supaprastinti, paspartinti procedūras. Reikėtų sumažinti ir administracinę naštą. Siekti paprastesnių administracinių procedūrų. Kartais mažiau yra daugiau. Galbūt reikia finansuoti e, mažiau, e, mažesnį skaičių projektų, bet jiems skirti didesnį finansavimą. Tuo pasieksime daugiau. Be abejo, Europos mokslinio tyrimų taryba, mokslinių e, technologijų institutas taip pat vaidins svarbu vaidmenį. Aišku, reikia nepamiršti ir mažų bei vidutinių įmonių. Na ir galiausiai reikės rasti sprendimą tokioms valstybėms narėms, kurios skatina kompetencijų centrus. Reikia daugiau dėmesio kompetencijų, stiprinimai kompetencijų centrams, mokslinių e, tyrimų centrams, ypač dabar atsiliekančiose regionuose. Aš manau, kad būtent šią užduotį teks spręsti artimiausių metų. Ačiū. Labai ačiū. Toliau žodis kolegai Pirilio. Te kalbėtas kalba be mikrofono. E sviluppo europei nel tempo hanno riscosso successo. Ačiū pirmininkė. ES jau padarė nemažai pažangos mokslinių tyrimų srityje. Aš manau, kad Europa jau nemažai investavo uh, Bet dažnai tos investicijos tiesiog pakeisdavo nacionalinį finansavimą. Septintojoje mokslinio tyrimų programoje buvo siekta labiau į šį procesą įtraukti ir mažas bei vidutinės įmonės, tačiau panašu, kad tas tikslas kol kas nebuvo pasiektas. Pranešėja teisingai pastebėjo, kad reikėtų supaprastinti administracinės procedūras ir manau, kad reikėtų sukurti geresnės finansavimo prielaidas. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnį suderinamumą, nuoseklumą tarp įvairių finansavimo ir e, mokslinių tyrimų programų. Reikėtų vengti programų dubliavimos ir veiks, taip pat reikėtų siekti veiksmingo lėšų panaudojimo. Ponas Trečia, prašom. Myslím, že je zcela zjevné. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, man atrodo, jog savaime suprantama yra tai, kad inovacijos ir technologinė pažanga yra ekonomikos variklis. Nežiūrinti tai, šiame pranešime randu du dalykus, kurie skatina pamastyti. Verslo planas ir rinkos potencialas yra įdomus dalykai. Tačiau tai neturėtų būti iš ankstinė sąlyga subsidijų suteikimui. Juk svarbiausias moto ir, ir kriterijus turėtų būti pelnas. Pelnas nėra m, mm, kažkoks tai blogas dalykas. Pelnas skatina augimą. Mano pasisakymus, kad tas laikas baigėsi, sako kalbėtojas, dėja nespėjau pabaigti iki galo. Uh, Ačiū. Ponas Terau, vienai minutiai. Kiitoksia, arvoisa puhemies. On tiet... Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejonės gerai yra investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Tačiau moksliniai tyrimai neturėtų būti apsprendžiami centriniu lygmeniu, nereikėtų iš anksto primti sprendimų, kur ir kokie moksliniai tyrimai turėtų būti atliekami. Nei viena institucija negali e, pareikalauti ar, ar paliepti vykdyti kažkokius mokslinius tyrimus. Visiems reikia užtikrinti tokias pat galimybės. E, pretenduoti į finansinę paramą, tačiau tai nereiškia, kad visi jos gaus po lygiai. Inovacijų nereiktų painioti su regionų politika, nes prasti projektai neturėtų būti pristatomi gerų siūlymų sąskaita. O tai reiškia, kad geros, reiktų skatinti geras idėjas ir aukštos kokybės mokslinius tyrimus. Ne, ne, negalime kalbėti apie regioninę socialinę politiką ar geografinį finansavimo perskirstimą. Tai iškraipytų inovacijas. Grazie. La parola all'onorevole Sa. Ačiū. E Pone Sartori, dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti poniai Matijas už atliktą darbą. Man teko su ją dirbti kartu, rengiant kitus pranešimus dėl narkotikų, falsifikuojamų vaistų ir taip pat e, kitais klausimais mokslinio tyrimų inovacijų srityje ir visuomet jos pranešimai buvo aukščiausios kokybės. Aš manau, kad komisija, komisijos ir parlamento ryštas skatinti inovacijas ir mokslinius tyrimus yra puikus signalas, rodantis, kad e, žengėme teisingą linkmę. Ir dėl to mums ir pavyko priimti atitinkamus sprendimus, na, o šiandieną galime užduoti tinkamus klausimus. Komisarė kalbėjo irgi apie tai, apie tai, kad Europos kad asignavimai turi būti didesni, Europos parlamentas to sieks. Na ir Šalia mokslinių tyrimų, šalia šio termino dar visuomet turime minėti inovacijas. Ir kalbėdami apie oniva, inovacijas, turime omenyje tą nišą, kur galima patenkinti rinkos poreikius mokslinio tyrimų rezultatais. Na ir reikalavimai yra tokie, kad ES turi žengti toliau tą linkmę, siekti tobulybės, meistriškumo ir dalis lėšų bus skiriama moksliniams tyrimams, kurie yra arčiau piliečių, arčiau smulkių vidutinių įmonių. Tai yra tas lygmuo, kur mums pavyks puikias idėjas įgyvendinti, tokias idėjas, kurios yra e, labai artimo žmonijai Taigi atliktas darbas yra puikus ir jį reikia užbaigti sėkmingai. Jis bus užbaigtas tuo met, kai bus numatytas didesnis finansavimas ir kai tuo pat metu mes bandysime procedūras integruoti ir supaprastinti projektų administravimą. Dėkoju. Dabar žodį norėčiau suteikti ponui Enčiu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė e, komisarė. Naujas strateginis pagrindas e, kurio tikslas sumažinti biurokratiją, užtikrinti didesnį skaidrumą, leis įgyvendinti efektyviau projektus, numatyti jiems tinkamą finansavimą, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną aspektą, apie kurį e, buvo kalbama nedaug. Ponas Rel, e, komiteto pirmininkas, jau apie tai užsiminė. ES e, ir ES valstybėse narėse matome didžiulius skirtumus tarp mokslinio tyrimų ir inovacijų gebėjimų, kalbant apie mokslinio tyrimų infrastruktūras ir pramoninės infra, infrastruktūras, tie skirtumai yra milžiniški. Taigi labai svarbu, kad būtų paskatinamos atsiliekančios valstybės ir galbūt mažiau skatinamos ir taip daug pasiekusios valstybės narės. Taigi reikalingas bendradarbiavimas mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje tarp valstybių narių, na ir finansavimas iš sanglaudos fondų turi būti skiriamas papildomų, papildomai šalia e, tradicinio numatyto finansavimo. E, labai svarbu, kad e, būtų galima lengvai gauti finansavimą atsilikusiems regionams ir sėkmingai gyvendinti projektus. Dėkoju, ponia Ford, vieną minutę. Ačiū, dėkojame pranešėjai, mes irgi pritarėme, kad mokslinio tyrimų finansavimas leidžia išspręsti didelius iššūkius E, senėjantis e, gyventojai, vanduo, oras ir taip toliau. Ir labai dažnai dėja geros idėjos, mintys pasilieka laboratorijų lygmenių, taigi mokslinio tyrimų inovacijų propagavimas gali užtikrinti ekonominį augimą. Bendradarbiaudamas su pramonės įmonėmis ES mokslinio tyrimų e, institutas leido įgyvendinti puikių projektų, taip pat e, galim, tokiu būdu paremtos yra ir smulkios vidutinės įmonės Taip pat, aišku, ir svarbus vaidmuo tenka ir universitetams bei centrams. ES gali e, leisti valstybėms narėms įgyvendinti savus projektus ir negali jų apriboti. Pone komisarė, praeitą savaitę susitikau su mokslininkais iš savo regiono, kurie kėlė klausimus dėl partnerių peržiūros bešališkumo tam tikrose sektoriuose, taigi reiktų pažiūrėti, kokia yra situacija ir galiausiai didindami investicijas į. Didiname investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, tai yra puiku, tačiau nenorėčiau, kad iš niekur atsirastų afalų skaičiai. Grazie. La... Labai ačiū. Toliau žodis kolegijai Jordan. Dvi minutės, prašom. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau paminėti finansavimo klausimą. Visi pritarėme tam, kad biudžetas numatytas moksliniams tyrimams turėtų būti didinamas. Šiandieną buvo kalbama apie tai, kad 80 milijardų eurų bus numatyta moksliniams tyrimams ir tai yra didelis biudžeto didinimas, tačiau aš tam nepritarčiau kadangi septinta pagrindų programa negali būti lyginama su aštuntaja pagrindų programa. Aštuntojoje pagrindų programoje yra visa tai, kas yra septintojoje programoje ir papildomai dar yra e, inovacijų ir plėtros projektai, taip pat moksliniai tyrimai, kurie yra numatyti ir kitose biudžeto eilutėse. Taigi po dėrybų ištekliai numatomi mokslinio tyrimų septintai programai panašu, kad sumažės ir aš labai turiu dėlių abejonių, ar tinkamai yra nustatomi prioritetai mokslinio tyrimų srityje. Ir taip pat kalbant apie geografinę apriepti. Gan dažnai girdime, kad pagrindiniai principai renkant projektus yra mokslinių žinių siekimas, mokslinių rezultatų siekimas. Tačiau turime tai aiškiau apibriežti tam, kad uh, būtų galima numatyti finansavimą ir dideliems, ir mažesniems projektams, kas yra mokslinės kompetencijos ir žinios. Nebūtinai tai yra susiję su dideliais projektais, gan kur kas dažniau tai yra susiję su mažesniais projektais, tokiais, kurie turi būti numat, kurių finansavimas turi būti numatytas kitoje pagrindų programoje. Ir aišku, yra skirtumas tarp mokslinio tyrimų kokybės, vertinant įvairių regionų ir valstybių padėtį, tačiau uh, Aišku, reikalinga numatyti ir papildomą finansavimą iš struktūrinių fondų. Na ir galiausiai Europos mokslinio tyrimų tarybos atlikti vertinimai yra panašus dėl tam tikrų centrų ir universitetų finansavimo. Ir reik, reik, reikėtų pakoreguoti kriterij, pačius kriterijus ir daugiau dėmesio skirti idėjos įgyvendinimui ir rezultatų siekimui. Dėkoju. Ačiū toliau, kolega Tikau. Vieną minutę prašom. iar cercetarea fundamentală și aplicată, educația și inovația. Moksliniai tyrimai bei e, inovacijų pritaikymas e, padėtų užtikrinti ekonomikos atsigavimą ir darbo vietų kūrimą. Ir būtent todėl mes norime užtikrinti, kad galimybės dalyvauti e, mokslinių tyrimų projektų finansavime būtų supap... ir taisyklės būtų supaprastintos. ES egzistuoja mokslinių tyrimų finansavimo programos. Jos turi būti pritaikytos prie valstybių narių poreikių ir mes turime siekti tvariai, e, tausiai naudoti mūsų išteklius ir skatinti vidurio rytų Europos valstybių dalyvavimą. Taip pat e, turime šalinti visas biurokratinės kliūtis tam, kad galėtumėme suaktyvinti ekonomiką. Būtent todėl reikia papildomų finansinių išteklių uh, tam tokiems projektams kaip Galileo, kad būtų galima jį maksimaliai išnaudoti. Grazie, la parola all'onorevole Marcink. Ačiū toliau kolega Marčinkievič. Dvi minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tą kompromisą, kurį jį pasiekė. Europos parlamentas pritarė tai minčiai, kad reikia skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Na ir taip pat reikėtų atsižvelgti į strateginius aspektus siekiant užtikrinti ES konkurencingumą pasaulyje. Mes taip pat pritarėme tam, kad reikėtų supaprastinti procedūras Mes išvelgiame daug skirtumų tarp valstybių narių. Valstybėse narėse išleidžiamas labai nevienodos sumos moksliniams tyrimams, o taip pat ir inovacijoms, taip pat nėra užtikrinama vienoda prieiga mokslininkams vykdyti mokslinis tyrimus. Iš tikrųjų egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp vadinamųjų senų ir naujų valstybių narių. Kaip jau sakiau, reikėtų supaprastinti procedūras, jas harmonizuoti. Tai būtų tinkamas žingsnis, kuriant bendrą, skaidrę ES tyrimų erdvę. Tai atitiktų visų valstybių narių interesus. Taip pat norėčiau pridurti, kad kad e, šiuo metu nepakankamai yra atstovavimi kai kurie regionai. Reikėtų skatinti tuos regionus taip pat pasitemti. Aš manau, kad galima būtų pakalbėti ir apie mokslinius tyrimus tarp valstybinių lygmenių, bet kol kas, ko gero, sutelkėme dėmesį tik ties finansiniais aspektais. Ačiū toliau, ponas Koreja. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, gerbiama komisarė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegijai Matijas už pateiktą pranešimą. Iš tikrųjų, Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra pagrindinis 2020 m. strategijos instrumentas. Mes turime pasimokyti iš patirties klaidų. Reikia didesnės apimties, ambicingesnės programos, kuri skatintų ekonomikos augimą, o taip pat ir socialinį mokslinį tyrimų panaudojimą. Mes turėtumėm pasinaudoti ir mokslinių tyrimų tarybą. Taip pat turėtumėm e, supaprastinti visas procedūras. Taip pat reikėtų siekti panaikinti vadinamą dviejų greičių Europą, tai yra panaikinti skirtumus tarp valstybių narių. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti ir kompetencijų centrams kurti. Ačiū. Dėkoju. Nematau, kad e, gerbiamas kolega Toja, gerbiama kolegė Toja būtų salėje, taigi galime pradėti spontaniškus pasisakymus. Iš viso yra 12 norinčių pasisakyti. Tikrai prašau kalbėti nelgiau kaip po minutę. Visų pirma, kolega Antonesku. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau pasveikinti ponę Maties, parengus puikų pranešimą. Nepaisant ekonominės krizės, mokslinio tyrimų inovacijų tendencijos daug, yra daug žadančios ir daroma nemažai pastangų, ypatingai valstybių narių lygmenių, tų valstybių narių, kurios laikomos kukliomis inovacijų srityje. Aišku, kol kas jaučiame didžiulę neligybę dėl finansavimo gebėjimų ir šie skirtumai reiškia, kad nepa, netink, nepakankamas yra dalyvavimas septintojame pagrindų programoje. Taigi reikalingas atitinkamas mechanizmas tam, kad būtų užtikrinama pusiausvyra ir kad būtų galima atnaujinti gebėjimus visose valstybėse narėse vykdyti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Kol kas tos pastangos nebuvo pakankamos, nors yra ne, nemažai priemonių, kaip būtų galima užtikrinti ekonominį augimą, taigi reikalingas naujas požiūris ir num, turi būti numatomi prioritetai naujoje pagrindų programoje. Dėkoju. Ponas Keli. Ponas Keli. Eh, Ačiū, pirmininkė. Buvo išsakyta nemažai įdomių minčių šį vakar ir ypatingai džiaugiuosi tuo, ką pasakė komisarė, tai, ką reiktų ir mums akcentuoti ateityje. Europoje situacija tikrai nėra mus tenkinanti, pasaulio pagrindiniai ekonomikai liepia mums, ekonomistai liepia susijimti. Per ilgesnę laiko perspektyvą reikalingas augimas, darbo vietos ir moksliniai tyrimai turi čia suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Ir, ponia komisarė, visiškai teisingai sakote, kad reikia akcentuoti supaprastinimą, reikia pasirūpinti, kad ypatingai moterys ir jaunimas lengviau gautų finansavimą moksliniams tyrimams. Ir taip pat reikia atsižvelgti į visuomenės iššūkius. Tai yra svarbiausias dalykas, nes nėra tikslinga vykdyti mokslinius tyrimus tokiomis puikiomis temomis kaip e, kažkokie tai um, sudėtingi dalykai, kai tai neduoda jokios naudos siekiant ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo. Ačiū, ponia Bazesku. Ačiū, pirmininkė. Švietimas, inovacijos yra konkurencingos ekonomikos ir stiprios ekonomikos pagrindas. Esant sunkiems laikams, tai yra E, ne, būtini aspektai tam, kad mūsų ekonomika šiandien įsibėgėtų. Ypač džiaugiuosi komisijos žaliaja knyga šią temą, kur yra tikrai aktuali dabartiniu laikotarpiu. Ir noriu, kad ypač dėlis dėmesys būtų skirtas atotrukiai mažinti tarp valstybių narių. Tai tikrai svarbus aspektas, nes Rumunija pagal statistinius duomenis yra apačioje vertinant e, pasiekimus pagal Europos vidurkį. Pavyzdžiui, kalbant apie inovacijas, Rumunija. E, Rumunijos rezultatai susiekia tik pusę Europos vidurkio. Manau, kad reikia skatinti regioninį bendarbiavimą, kurio kontekste galima keistis pažangiosios praktikos pavyzdžiais. Todėl Rumunija siūlo pažangių, pažangiųjų mokslų e, centro įsteigimą Dunojaus regione. Parola l'onorevole Rubik. Ačiū. Toliau ponas Rubik. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti um, pranešėjai, o taip pat norėčiau kreiptis į komisarę ir paprašyti laikytis ambicingesnio požiūrio į finansinius aspektus. Uh, Jūs siūlote 80 milijardų eurų, tačiau jie bus panaudoti ir kitoms programams, taigi e, šiai minėtai programai nebus skirtos visos lėšos. Galbūt būtų galima panaudoti ir lėšų gautų iš priekybos taršos leidimais tos lėšos taip pat galėtų būti panaudojamos siekiant e, naudos Europai. Taigi priekybos taršos, CO2 taršos leidimais lėšas būtų galima panaudoti taip pat skatinant mokslinius tyrimus ir inovacijas. Iš tikrųjų, mes dabar daug dėmesio skiriame CO2, taip pat ir klimato kaitai. Ir būtent šiuose sritise reikia daugiau mokslinių tyrimų. Taip pat e, galbūt ir mažos įmonės galėtų atlikti daugiau tyrimų šioje srityje, nes tai tikrai pasitarnautų visą Europą. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Balda. Dėkoju. Bal ponas Baltazarė. Avanzare troppo lentamente nel campo Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga per lietai žengia į priekį mokslinio tyrimų srityje. Mums nepavyksta pasivyti Japonijos, Junktinių Amerikos valstijų. 27 valstybės narės tik tai 2 procentus nuo BVP skiria moksliniams tyrimams, o ne 3 procentus, kurių siekia Europos komisija. Komisijos žalioji knyga parengta tinkamu momentu, kadangi ji leidžia mums pakalbėti šios svarbių klausimų. Na, o situacija yra puikiai nušviesta ir ponios Matijas pranešime. Bendras Europinis e, fondas e, tai yra viena iniciatyvų siekiant e, užtikrinti bendradarbiavimą mokslinio tyrimų srityje ir siekiant sumažinti skirtumus tarp valstybių narių. Iniciatyva yra puikia ir taip pat mes turėtumėme dvigubai padidinti finansavimą kitai finansiniai kitoje finansinėje perspektyvoje nuo 2014 metų moksliniams tyrimams. Dėkoju. Matula. Ačiū, ponas Mačiola. Finansării pentru cercetare. Pone pirmininkė. Siekiant veiksmingesnių mokslinių tyrimų, inovacijų, e, turime pasistengti labiau, nes tai yra labai svarbi šanksnė sąlyga ekonominiam augimui. Ir aišku, turi būti numatyti 3 procentai nuo BVP moksliniams tyrimams ir inovacijoms iki 2020 metų. Tačiau kliučių dar matome, ypatingai dėl to, kad nacionalinės vyriausybės ir regioninės valdžios institucijos nesilaiko vieningos strategijos ir dubliuoja darbus. Dėl to bendras strateginis pagrindas moksliniam tyrimams ir inovacijoms turėtų reglamentuoti ES finansavimą, numatant paprastesnės, veiksmingesnės struktūras, kurios mums leistų pritaikyti tinkamas finansavimo priemonės ir mums taip pat leistų valstybių narių lygmenių vietos regionės valdžios institucijų lygmenių siekti nuoseklumo darnos Tik tokiu būdu būtų galima pritraukti ir privačias investicijas ir taip pat būtų galima užtikrinti traukti ir kitus partnerius į mokslinių tyrimų programas. Ačiū. <clears throat> Ponas, ponė Gutierės. Ačiū. Noriu padėkoti poniai Matijas už parengtą pranešimą. Ir pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Nepamirškite mažų projektų, nes silikono slėnis išaugo iš mažo projekto. Mums reikia tikrai mažų projektų mažiems universitetams, kad ir jie galėtų e, į, į, įsijungti į bendras pastangas. Taip pat reikia e, stipendijų programos, kuri būtų, skirta, e, kuri būtų šios programos dalis. Ir nereiktų akcentuoti vien tik tai mm, pastatų kūrimo, mums reikia ir, ir darbo jėgos. Ir mes norime, kad komisija palaikytų mūsų raginimus valstybėms narėms supaprastinti administracinės procedūras, Nes mums reikia skaidrių procedūrų, kur, kurias dėktų valstybės narės, kadangi gavę lėšas institucijos ir tyrėjai turėtų įsipareigoti. E, Kirpiuosi komisijos narė ir noriu pasakyti Jums, kad mes Jūs palaikysime, jeigu Jūs teiksite šį pasiūlymą. Ačiū. Dabar žodis e, poniai Merkės. Ačiū. Komisijos narė. Noriu pagirti šio pranešimo rengėją Kalbame apie gerovės ir augimo darbo tvarkę. Ir ieškome atsako krizės laikotarpiu, tačiau mūsų inovacijų ir augimo darbo tvarkė nėra svarbiausių mūsų e, sąrašo, darbų sąrašo prioritetu. Kalbame ne tik apie mokslinius tyrimus, mes kalbame apie visuomenės vystimosi galimybės, ar mes norime, ar iš tikrųjų mes norime įžiepti tą verslumo dvasę, mes norime suteik, sutelkti dėmesį ne tik į mokslinius tyrimus, mes norime mažiau biurokratijos, supaprastinimo, lengvesnių galimybių pasinaudoti finansais, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galbūt e, tuo turėtų užsimti kiti komisijos nariai, nebūtinai jūs. Ir tai padėtų sukurti. E, tikrą vidaus rinką ir bendrą strateginę pagrindą. Turėtų, to turėtų siekti visi draugės su valstybėmis narėmis. Ačiū dar. Pone Danšyla. Visi puikiai žinome, kad Europos Sąjunga yra išsikėlusi tikslą už, pa, užtikrinti, kad moksliniams tyriamams skiriama dalis e, biudžeto iki 2010-ųjų sudarytų 3 procentus valstybių narių biudžeto. Tačiau mes dar toli nuo šio tikslo įgyvendinimo. Būtent todėl mums reikia strategiško požiūrio, integruoto požiūrio. Ir būtent šiame kontekste mes ir kalbame apie 2020 strategiją, kad būtų iš tikrųjų e, atsirastų erdvės privačioms ir valstybinio sektoriaus partnerystėms. Todėl manau, kad ES komisijos požiūris turėtų apimti skir galimybes, potencialą, sinergiją egzistuojančią šioje srityje, pasinaudoti struktūriniais fondais. Mums reikalinga strategija, kurios pagrindų galima būtų pasitelkti visas egzistuojančias programas ir taip skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas regionų mastu, nes ten slypi nemaži gebėjimai. Ačiū. Ačiū. Ponas man, ponė Maner. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone e, komisarė, norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus e, puikų ir labai svarbų pranešimą. Kai kalbame apie mokslinis tyrimus ir inovacijas, visuomet e, turime prisiminti, kad kalba eina apie darbo vietų kūrimą, apie Europos konkurencingumo didinimą. Kad to pasiektumėme, privalome vykdyti geresnius mokslinius tyrimus ir verslo įmonės turi būti įtrauktos į mokslinio tyrimų politiką. Taip pat turime nepamiršti, kad aišku svarbu investuoti į aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, tačiau privalome investuoti ir į praktinės inovacijas. Na ir mąstydami apie finansavimą, turime nepamiršti, kad yra nemažai dalykų, kuriuos galime paremti, galime pasinaudoti struktūrinius fondus, fondais e, tais tikslais tuo tikslu. Taip pat turime sumažinti žemutinės ribas mokslinio tyrimų programų finansavimui. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Obermeier. Ačiū, pirmininkė. Jeigu pažvelgtumėm į produkto gamybos grandinę, tai pastebėtumėm, kad antroji gamybos gra, produkto e, gra, e, grandinės dalis, tai yra gamyba, yra perkeliama į Aziją, pavyzdžiui, į Kiniją. Na ir norėdami to išvengti, mes turime daugiau investuoti Europoje. Jeigu neinvestuosime, tai vis labiau lėtės ekonomika. Yra stambių projektų, pavyzdžiui, Galilėjo, jis turėtų būti finansuojamas iš atskiros biudžeto eilutės, kad nenukentėtų kiti moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra. Taip pat reikėtų užtikrinti tinkamą sinergiją efektą tarp sanglaudos fondų, taip pat ir struktūrinių fondų, taip pat ir valstybės narės turėtų prisimti savo atsakomybę ir, pavyzdžiui, pradėti gerinti mokymo standartus. Ačiū. Toliau kolega Bron. Dėkoju. Akivaizdu, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos turi būti skatinamos visais lygmenimis. Jos ypatingai reikalingos dabar, kai mūsų ekonomika susiduria su nesažininka konkurencija. Na ir vienintelis būdas, kaip būtų galima išsivyščiusiame pasaulyje leisti kovoti, išsivyščiam pasauliu kovoti su besivystančiomis ekonomikomis, užtikrinti didesnį finansavimą moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Tačiau e, tai neduotų jokių rezultatų, jeigu mokslinių tyrimų rezultatai nebūtų apginti patentų sistemos valstybėse narėse. Ekonomikos e, tolimuosiuose rytuose puikiai kopijuoja technologijų ir pasiekimų rezultatus. JCB mechanizmų gamintoja turėjo kelti bylas trims įmonėms dėl plagiatų. Ir panašu, kad net Münchenė tų plagiatų parodoje pasirodė. Ačiū. Grazie. Ultimo intervento, l'onorevole Vertman. Ačiū. Kolegė Vertman, paskutinė kalbėtoja. Ačiū pirmininkė, kaip ir kiti kolegos, taip ir aš sveikinu kolegę Matijas parengus šį pranešimą. ES yra ko gero turtingiausias regionas pasaulyje, tačiau JAV, Japonija, kitos šalis investuoja daugiau į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Nors dabar investicijų apimtis Europoje ir padidėjo, tačiau. Mm likščiol tik šešios valstybės narės yra pasiekusios 3 procentų nuo BVP tikslą. Moksliniai tyrimai turi didžiulį poveikį ir visuomeniai. Turėtumėm daug dėmesio skirti smulkiam bei vidutiniam verslui. Taip pat reikėtų labiau skatinti ir moteris mokslininkės, siekiant užtikrinti lygčių lygybę. Ačiū. Grazie, ora la parola al. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariai Gegen Quinn. Ačiū pirmininkė. E, užbaigdama diskusijas ir atsakydama ponui Rubikui ir kitiems dėl biudžeto, žinoma, aš esu parlamento ir tarybos rankose ir iš šio vakaro diskusijų darau išvadą, kad parlamentas labai palaikytų biudžeto didinimą šiam sektoriui. Užbaigdama noriu pristatyti, kaip mūsų nuomonė 2010 strategija turėtų būti sutvarkyta. Ji turėtų apimti tris vieną kitus papildančius blokus, kurie atitiktų mūsų prioritetus. Pirmasis blokas - kompetencijos ir moksliniai tyrimai stiprintų mokslinį sritį. Antras blokas - iššūkiai visuomenėms. Uh, tai yra tikslai išdėstyti 2020 strategijoje. Trečias ramstis - pramonės lyderiai, konkurencijos skatinimas e, būtų skirtas e, verslui. Žinau, kad tie trys ramsčiai tos didžiosios grupės netitinka ponos Maties e, pranešime išdėstytų minčių, bet bent jau viskas eina, eina ta, ta pačia kryptimi. Taip pat siūlysime supaprastinti svarbiausias finansavimo e, suteikimo taisyklės. E, sieksime patvirtinti bendras taisyklės ir ankst... pasirūpinti, kad, kiek, kad produktų kiek manoma anksčiau pasiektų rinką. Tikimės, kad e, bus pasirinktas lėšų kompensavimo požiūris. Taip pat e, kitas svarbus dalykas bus apskaitos taisyklių e, supaprastinimas. E, Tikimės, kad supaprasnus taisyklės projektai įsibėgės sparčiau. Taip pat bus teikiamas konsultacijos, pasinaudojant vienu informacijos technologijų portalų e, svetainę, kuri bus e, kuri e, bus valstyb, valstybės narės kalba. Taip pat bus įtraukti įtakos sanglaudų fondų lėšos užtikrinant papildomumą. Horizon 2020 lėšos bus skirs skirstomos pagal nuopelnus, nešilgiant geografinę padėtį, bus skirtos e, kom, kom, kompetencijų kūrimui. Mes remsime su manęs strategijas, kurių tikslas užtikrinti kompetencijų tobulinimą. Taigi, remdamas šiais principais, komisija parengs savo pasiūlymus, kurie bus prasasti šių metų pabaigoje tie pasiūlymai nebūtų pasirodę be jūsų pranešimo. Visi šie klausimai, kuriuos jūs kėlėte aptarti pranešime, mes žinome, jie atidžiai perskaitysime ir aš ir mano tarnybos e, įtrauksime jame didžiusius pasiūlymus pratinčią savaitę. Dėkoju. Na, o dabar žodį suteiksiu poniai Matijas. Įskiriamos dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Norėčiau padėkoti e, kolegų, kolegoms už komentarus. Aš manau, kad diskusijos buvo vertingos ir įdomios. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ypatingai sudėkinga ponui Royal už tai, kad atkreipė dėmesį į tai, kad tai nėra kažkoks tai izoliuotas elementas, tai yra gausybės klausimų vienas elementų, kalba eina apie Karvalijo ir kitus pranešimus, ir yra nemažai parlamento pranešimų, kurie eina teisinga linkme. Tiesiog galbūt akcentai yra šiek tiek kitaip sudėlioti. Dar aš norėčiau atsižvelgti į tai, kas buvo pasakyta diskusijose. Parlamentas iš principo siekia to paties dalyko ir aš tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į parlamento rekomendacijas moksliniai tyrimai, inovacijos, plėtra yra labai svarbis rytis. Tai yra trečia pagal dydį ES biudžeto išlaidų sritis. Tai yra didelė, daug darbo vietų, kokybiškų darbo vietų sukurianti sritis. Reikia tai akcentuoti ir mes turime atsikratyti netinkamos situacijos mokslininkams, sukurti jiems geresnės darbo sąlygas, ypatingai jauniems mokslininkams. Dar vienas dalykas - smulkios vidutinės įmonės. Aš galbūt detaliai apie tai e, ir nekalbėjau. Mano pirminėme pasiūlyme buvo sukurti atitinkamą fondą smulkioms vidutinėms įmonėms. Ir tai būtų verslo ir pramonės uh, strategiją, mes tikrai turime jiems, smulkioms vidinėms įmonėms, kamai dėmesio ir pasirūpinti, kad būtų joms skiriamas pakankamas finansavimas per mokslinius tyrimus, mokslinius, mokslinių tyrimų centrus ar universitetus ar kitus partnerius. Tikrai dažnai daugiau dėmesio skiriame didelėms įmonėms ir per mažai smulkioms vidutinėms įmonėms. Ir kitoje programoje, kito laikmečio, tolesnio laikmečio programoje turime joms skirti pakankamai dėmesio. Ačiū. Dėkoju. Baigiame diskusijas, balsuosime rytoj pusę pirmos. Na, o dabar norėčiau pereiti prie kito darbo atveikės punkto. Tai yra ponios Kopa rekomendacija dėl ES ir Palestinos